EPP, e KR žalieji, e NL e, pateikė prašymą pakoreguoti kai kurių komisijų ir delegacijų sudėti. Buvo pateiktas protokolas. Jeigu niekas nepateiks pastabų protokolui, tai kandidatūros bus